Pone Honibal, norėčiau padėkoti pranešims už parengtą pranešimą. Jis aiškus e, ir aiškiai išdėstyta visa kas ir kaip. Turiu keletą klausimų susijusių su paž moterų pažeidžiamumu politikoje. Na, iš tikrųjų, e, tiek internetu moteris politikės persekiojamos, siunčiami jiems įvairaus pobūdžio žaidžiantis elektroniniai laiškai, jau ir bylų yra šiuo klausimu. Ir man atrodo, kad šitie dalykai yra iš tikrųjų labai žaidžiantis. Galbūt galėtume ir šį aspektą įtraukti į pranešimą. Man atrodo, svarbu yra tai paminėti. Nes jeigu mes to nepadarysime, tai kasgi kitas? Ačiū, Korkiai. Pone Ibol, pone Besera, prašau. Dėkoju, aš labai remiu e, šį pranešimą, jis yra labai savalaikis. Ponios Honihal, e, iš tiesų teises reikia e, puoselėti ir ginti ir tai yra labai tinkamas metas tą padaryti. Ačiū. rostros eh, de diputadas que están asintiendo. Iš tiesų su pane Honė ir pane Sitiera sutinka visos kolegės, tą galima įrašyti į tekstą, jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, kaip jau minėjau vienu, iki 11 dienos 12 valandos galima pateikti pakeitimus, 25 dieną bus balsuojama ir plenarinėme posėdėje 12, e, vasario mėnesį galima bus viską, e, dėl visko balsuoti. Toliau darbo sąlygos ir mažų garantijų darbas. E, pranešėja ponia Joao Pimenta Lopes. Žodis jai. Jam. Jam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau visiems palinkėti puikių metų. Tikiuosi, kad šventės vyko sklandžiai, šeimoje, su artimaisiais ir kad pasinaudojote tą nedidelę pertraukėlę, kur iš tiesų buvo pelnyta visiems. Nenorėčiau kalbėti per nelik ilgai e, šiuo klausimu. Be abejo, kai gali panaudoti tik 1500 kompiuterinių ženklų, sunku išvystyti daugiau nei dvi, tris svarbiausias mintis šiuo klausimu. Klausimu, kuris yra žymiai sudėtingesnis šiaip. Mes turime teisę teikti nuomonės projektą. Ir turime savo siūlymą išdėstyti viename puslapyje. Tad viską, ką galėjome padaryti, ir buvo tų dviejų, trijų dėjų suformulavimas. E, jų dėka galime pradėti renkti nuomonės pranešimą. Pirmiausia, kova su neligybė ir kova su skurdu, kad būtų galima kovoti su diskriminacija ir neligybė, kuri labiausiai slegia moteris dirbančias mažų garantijų darbą. Kad būtų galima pagerinti darbo sąlygas, būtina kovoti su tuo mažų garantijų darbo. Kai dėl tėvystės savokos. Vėlgi daug ką turime dar apsvarstyti ir turime taip pat užtikrinti galimybę, kad žmonės galėtų pasinaudoti tėvystės ar motinystės atostogomis, kad galėtų tinkamai gyvendinti savo teisės, kurios jiems priklauso. Suprantama, turime daug ką patikslinti, kiekybiškai išreikšti visą, kas susiję su diskriminavimo formomis. Bet kad galėtume užkirsti kelią dis, egzistuojančių diskriminacijai, turime veikti jau dabar. Mes štai kalbėjome apie ponios Liugrip pranešimą dėl pensijų skirtumo. Taip pat šioje nuomonėje reikėtų paminėti mažų garantijų darbo poveikį ir neligybę darbo vietoje. Turime kalbėti apie tai, kaip visą tai atsispindi pensijos dydyje. Taip pat turime kalbėti apie viešąją politiką, kurios dėka būtų galima užtikrinti geriausias sąlygas motinystės apsaugai. Be abejo, nuomonės projekto siūlyme reikėtų grįžti prie daugelio principų, juos pakartotinai paminėti, bet esame tikri, kad um, visų komitetų narių ir pranešėjų bendradarbiavimo dėka mes galėsime įveikti tuos įvairius apribojimus kadangi turime galimybę tik vieną puslapį dokumento parengti. Tad turbūt teks apriboti konteksto pristatymą dokumente. Ir mes pasitelkę tą pusantro tūkstančių kompiuterių ženklų galėsime tam tikrus metmenis išdėstyti. Ačiū ponui Pimenta, o dabar laukiu kolegų pasisakymų. Kas norėtų kalbėti? Excuse... Pone Arena. Norėčiau pasakyti, kad du nariai dabar balsuoja kitur. Nesai Alsende balsuoja kitur. Pone Zaborska. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti visiems kuo geriausios sėkmės naujaisiais metais. Aš e, pritariu pranešėjo mintims dėl to, kaip pagerinti moterų situaciją darbo rinkoje. Aš taip pat pritariu jo siūlymui, kad būtų nuolat mažinama e, spraga tarp vyrų ir moterų atlyginimo. Taip pat aš pritariu jo pastaboms dėl to, kad yra labai daug moterų, kurios dirba pagal darbo sutartis numatančias daug žemesnę darbuotojo apsaugą. Tai svarbu ne tik turint omenyje motinystės teisės, bet ir apskritai tai reikia vertinti kaip e, žmogaus diskriminavimą darbo rinkoje. Kadangi moterys yra verčiamos dirbti ne pagal tipinės darbo sutartis ir taip e, nesudaromos joms galimybės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp E, šeiminio gyvenimo ir profesinės veiklos. Iš tikrųjų, sutartyse reikėtų numatyti daugiau lankstumo, darbo rinka turėtų būti lankščiau tvarkoma, valdoma ir joje reikėtų numatyti daugiau galimybių moteriams. Tokios sutartys jau yra primetamos moteriams vien dėl to, kad jas yra moteris. reikėtų pritarti ir šitos nuomonės pirmojo punkto teiginiui, kad būtina siekti tolygiau paskirstyti tą sukūriamąją pridedamą vertę arba tą uh, viešąjį turtą. Nemanyčiau, kad be išlygų būtų galima pritarti šiai nuostatai, tačiau iš esmės yra tinkama. Kitas dalykas yra ir tėvystės teisių ir motinystės atostogų nuostatų suderinimas. Mano EPP politinė frakcija šiuo klausimu manytų, kad siūlant tokią nuostatą tiesiog būtų užbėgama už akių komisijos siūlomam, siūlysimam teisės aktui, kuris turėtų būti pasiūlytas šių metų pabaigoje. Iš tikrųjų, parlamentas turėtų uh, uh, kuo rečiau kreiptis į valstybės narės, kad jos priimtų atitinkamas teisės aktus. Aš manyčiau, kad mes turime patys teisėjai kūros galių ir jomis turėtume apsiriboti. Dėl motinystės atostogų minimalios trukmės. Visą tai susiję su e, mamos ir ką tik gimusio vaiko sveikata. Tai yra pirmiausiai mūsų manimų svarbiausi aspektai, o po to jau reikėtų kalbėti apie e, atostogų trukmę. Tiesiog labai svarbu, kad valstybės narės netmestų pasiūlymų dėl motinystės atostogų. Jeigu mes nepakeisime savo nuomonės, tai tiesiog tapsime atsakingi ir tuo atveju, kad motinystės atostogų reguliavimo lygis liks toks pat kaip ir prieš 20 metų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasiūlymus, už jo formuluotės ir, žinoma, aš pateikdamas savo pakeitimų siūlymus tenksiuosi, kad šita nuomonė įgautų dar didesnę, geresnę kokybę. Dėkoju, ponė Kūneva. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą, kurį jisai nuveikė rengdamas šitą nuomonę. Kolega Silikiotis taip pat parengė savo pranešimą užimtumo komitete. Nors nesu šešėlinė pranešėja, vis dėlto norėčiau sakyti keletą minčių. Kalbant apie e, mm, užtikrintą užimtumą, reikėtų prisiminti, kad moterų situacija darbo rinkoje nėra pakankamai patikima, joms mokamas mažesnis atlyginimas, jos dirba pagal trumpalaikės sutartis ir jų uh, Tiesiog e, situacija darbo rinkoje yra daug sudėtingesnė, kadangi pirmiausia, jos turi nuveikti labai daug darbo, atlikti pareigų namų ūkyje, augdydamosi, prižiūrėdamas savo vaikus, rūpindamosi šeima. ES mastu anksčiau moterim buvo numatyta platesnio masto apsauga, Tačiau dabar turime konstatuoti, kad ta flexicurity darbo rinkoje nepasiteisino arba tiesiog šitas projektas nebuvo tinkamai įgyvendinamas, bent jau Graikijoje situacija yra sudėtinga. ES politika lėmė, kad užimtumo srityje įsigaliojo liberalizmas. Tas Tai pasakytina ir apie Graikiją, ir apie kitas valstybės narės, o tai reiškia, kad pigi darbo jėga vis labiau įsitvirtina mūsų darbo rinkose, o vietos gyventojai yra atleidžiami iš darbo. Todėl reikia stengtis, kad užimtumas būtų tvarus, pastovus. Negalime nieko tikėtis iš kitų, tačiau vis dėlto viliuosi, kad ir toliau mums pavyks mm, priimti keletą teisės aktų, kurie yra nukreipti tinkamą linkme. Turiuomenyje darbo apsaugą, paminėčiau platformą dėl mm, namų ūkija atliekamos veiklos įvertinimo. Aš manyčiau, kad reikėtų bandyti apriepti pačias įvairiausias veiklos rytis. ES laikosi konkrečių vertybių ir parlamentas turėtų stengtis, kad būtų įgyvendinama ES teisinė įgytis visose mūsų minimuose srityse. Dėkoju. Kolegė Mūdė, dėkoju. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Ir džiaugiuosi tą pasirinktą jo kryptimi. Aš manau, kad turėtume daug ko pridurti šioje srityje. Vien jeigu turėsime e, vaiko priežiūros atostogų klausimą, ten irgi daug kas yra atnaujintino. Mes mums yra gyvybiškai svarbu, kad Europos Sąjungoje būtume matomi kaip moterų teisėms atstovaujantis komitetas, kad siekiame apsaugos žmonėms, kurie pajunta darbo rinkoje pačius e, stipriausius skersvėjus. Jūs kalbėjote apie pensijas, kalbėjote apie eilę kitų sričių, kur poveikis jaučiamas, pavyzdžiui, mažų garantijų darbas ir panašiai. Jungtinėje karalystėje mes susidurėme su keistomis darbo sutartimis, dėl kurių, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogų gauti tampa labai sunku. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų reikėtų įtraukti kai kurios iš jų mano paminėtų dalykų taip pat ir į mūsų rengiamą pranešimą. Dėkoju, sako pirmininkė, ponė Ajala Sender. Žodis jums, prašau. Presidenta, sí, yo agradecer también la labor del, del ponente. Y... Ačiū. Mes taip pat norėtume pradėko, padėkoti pranešėjai už darbą ir pareikšti kai kurį tam tikrą susirūpinimą, kuris yra susijęs su kalbinėmis versijomis ir taip pat su klausimais susijusiais su turiniu, su principais. Turime įvairias versijas. Prancūzų, ispaniškame variante kalbama apie diskriminaciją susijęs su lytimi, tai yra politiškai adekvati forma, apibūdinant visus, sakykime, skirtumus ir moterų diskriminavimą darbo srityje, taip pat ir kitose versijose mums susidaro toks įspūdis, kad daugiausia yra kalbama apie su lytimi susijusią diskriminaciją, e, kai moterys arba vyrai diskriminuojami Tai ir yra mūsų visų diskusijų, mm, sakykime, šaltinis. Kartais teikiame pakeitimus dėl formuluočių, kai kuriuose valstybėse narėse yra kalbama apie moterų e, darbo e, sąlygų, e, sąlygas ir mažas garantijas tik žinoma labai sunku surasti sutarimą dėl darbo namuose įvairiose valstybėse narėse. Gera praktika, aišku, yra ir tą gerą praktiką galima plėsti. Buvo e, labai nemažai padaryta pažangos, o mes, kaip ir pranešėjai, bandėme problemas identifikuoti, tačiau to negana reikia dar siūlyti ir geros praktikos pavyzdžius ir paprašyti, kad komisija, jeigu iš tiesų yra kalbama apie geros praktikos e, pavyzdžius, e, tuos pavyzdžius bandytų tiekti į praktiką, sakykime, kaip kad, be, kaip kad Belgijoje tam tikri paslaugų čekiai, e, kuriais mokama yra namus tvarkančiams, pavyzdžiui, moterims. Kai kuriais atvejais dėgiant gerą praktiką, e, mažų garantijų darbas, mažos garantijos darbė nebuvo e, padidintos, tačiau vis tik tais situacija tų žmonių pagerėjo. Tad mes pateikėme tam tikrų pakeitimų ir džiaugiamės, kad pranešėjai juos atidžiai išnagrinės. Uh, some... Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad FEM komiteto nuomonė dėl pranešimo turėtų būti susijusi su kova su skurdu ir tai, kiek tai kainuoja. Buvo įvairių sustikimų su įvairiais subjektais ir akivaizdu yra tai, kad moterims, moteris labiau kenčia nuo griežto taupimo politikos ar jos e, dirba, ar nedirba, vis tiek jos nukenčia dėl tuvos politikos labiausiai. Aš manau, kad būtų gerai, kad būtų peržiūrėta tai, ką aš esu nuveikusi, nagrinėdama šį klausimą ir kad galėtumėte tai iš to pasisemti tam tikro įkvėpimo. Buvo kalbama apie uh, tai, kad reikėtų paminėti mokestį už energiją Ir man atrodo, moterų reikalus nagrinti tai irgi yra labai aktualus klausimas. Kitas dalykas. Tai yra poveikis moterų sveikatai. Jeigu žmogus turi labai daug dirbti, tačiau už tą patį darbą negauna to paties atlygio, pavyzdžiui, E, kolega vyras uždirba daug daugiau ir tuo būdu mažesnė pensija moteris gaus pensiniam amžiuje atėjus. Vadinasi, problema yra. Vėlgi, e, psichinė sveikata irgi turėtų būti tas dalykas, kurį reikėtų paminėti. Aš manau, kad e, feministės, aktyvistės yra kėlusių šios klausimus. Ačiū, kolegiai Ward. Kolegė Rentke, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad parengė pranešimą. Ir norėčiau šiek tiek bendrai pakomentuoti. Susidaro toks jausmas, kad dėl to, kad auga net darbas ES pastaraisiais metais, ta mažų garantijų darbo problema šiek tiek buvo nustelbta. Tačiau nedarbas yra tokia didžiulė problema dabar, kad tiesiog buvo sakoma, kad nesvarbu, kaip svarbu žmogus gautų kokį nors darbą. Aš esu iš Vokietijos. Ir ten vyksta diskusija, didelė diskusija dėl mažų garantijų darbo. Šiaip iki šiol ta diskusija dar nebuvo surenkta tokiu platesnių mastelių, tačiau manau, kad tai turėtų būti padaryta. Žmonės iš tikrųjų patiria skurdo grėsmę. Ir Manau, kad yra daug gerų dalykų, kurie buvo paminėti. Tiesiog norėjau pridėti du dalykus, kur, kur, kuriuos gal atspindėsiu pakeitimais. Jūs kalbėjote apie viešasias paslaugos. Taip pat būtina užtikrinti galimybę e, pasiūlyti vaikų priežiūros paslaugas, kad moteris turėtų galimybę eiti dirbti. Tačiau Tai teikiant viešasias paslaugas dažnai moteris dirba tos mažiausiai apmokamus mažų garantijų darbus. E, mes turime taip pat patikrinti visais atvejais, ar žmonės sulaukia pagalbos išmokų tuo atveju, jeigu jie nedirba. Turime pasižiūrėti, kokia situacija atskirose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, kai tenka sumokėti už elektrą ir kai tenka gauti darbų užmokestį, matome, kad situacija labai skirtinga valstybėse narėse. Žmonės e, dirbantis mažų garantijų darbo visuomenė turėtų būti tokie pat svarbus. Socialinis saugumas turėtų būti taikoma tinkama politika, kad, e, kurios dėka būtų galima užkirsti kelią tam mažų garantijų darbui ir skurdui. Aš manau, kad turėtume pranešime dar labiau pabrėžti, kad mažų garantijų darbas labai dažnai sudaro e, sąlygas, kad atsirastų nelygi pensija e, pensiniam amžiui atėjus tarp vyrų ir moterų. Nuo to labiausiai kenčia moteris. Ir aš manau, kad e, savos iniciatyvos pranešimą galėtume parengti šią temą. Dar vienas dalykas. Daugelį valstybių narių ir Vokietija tarp jų yra e, socialinės apsaugos sistema nevertina moterų kaip pilnu tatu dirbančių žmonių. Manoma, kad pagrindinį atlyginimą darbo užmokestį uždirba vyros, o moters pajamos yra tik papildymas. Tačiau manau, kad laikas yra pakeisti šį požiūrį, kad būtų galima užtikrinti tinkamas priemonės mūsų socialinės apsaugos ir tie, kad moteris būtų laikomos irgi žmonėmis, kurie dirba pilną darbo dieną ir turi teisę vienodą darbo užmokestį su vyrais. Manau, kad tokia diskusija reikalinga. Ačiū. Dėkuoju kolegijai Renke. Baigėme tuo e, diskusiją ir suteiksiu žodį ponui Pimento, Pimento apibendrinti diskusiją. Eh. Aišku, neatsakysiu į visus klausimus. Aš aišku lauksiu dabar jūsų pakeitimų pasiūlymų, o tada pradėsime darbus. Pirmą pranešimą rašant yra labai daug privalomų punktų, aišku, kai kurie klausimai nebuvo paliesti. Ir aišku, yra tam tikrų aspektų, kurie netgi ir ideologiškai išsiskirs. Nepamirškime, kad tie skirtumai atsiranda dėl įvairių klasinių dalykų, taip pat ir tarp pačių moterų atsiranda neligybė, nes jų socialinė padėtis nevienoda. Aišku, yra ir ideologinių skirtumų. Ir tikrai nemanau, kad mums pavyks rasti susitarimą kaip viską išspręsti. Tačiau esu tikras, kad dėl teksto mes susitarsime, kadangi visi pasisakome už tas pačias vertybės. Vertybėms pritarėme visi ir manau, kad mums pavyks sukurti tokį tekstą, kuriame bus atspindėta visų susirūpinimas. Ačiū ponui Pimenta už informaciją. 12 e, diena 15 valanda yra riba, iki kurios galima pateikti e, pakeitimus. E, dabar bus aptarinėjama plenarinėme posėdėje vas, vasario mėnesį, o balsuojama birželį. Dabar E, pone Mūdi, lyčių lygybei skirtos es lėšos. E, Ačiū. Dėkoju kolegoms, kurie pateikė pakeitimų. E, 245 pakeitimai buvo pateikti. Papildomai prie mano teksto mes parengsime kompromisinius pasiūlymus galutinai ir šiandien šiek tiek vėliau išsintinėsime. Šios savaitės pabaigoje susitiksime su šešėliniais pranešėjais. Daug e, pakeitimų minėjo lyčių lygybės klausimą, o mes savo pranešime užrašėme antraštę fondai užtikrinti lyčių lygybę, todėl tarsi reikėtų ir suprasti, kad šiame pranešime vadovaujantis terminologija mūsų pranešimo tema būtų mm, labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę. Kad ten bebūtų, e, mes stengsime atsižvelgti į kuo daugiau jūsų pageidavimų ir, kaip sakiau, šiandien vėliau šiek tiek išsiuntinėsime kompromisinius pasiūlymus, o su šešėliniais pranešėjais tikiuosi puikaus bendradarbiavimo siekiant užtikrinti kuo geresnio kompromiso dvasę tarp atskirų frakcijų. Dėkuoju. Muchas gracias. Eh. Tikoju, ponė Mūdį. Kas norėtų kalbėti dabar? Zaborska. Ačiū pirmininkė. Gerbiamus kolegijas, gerbiami kolegos. Norėčiau atsiprašyti Barbara Materos vardu. Ji yra motinystėse atostogose ir negali atvykti į mūsų posėdžius kol kas. Pone Madeira dėkoja pranešėjai už nuveiktą darbą, rengiant šitą pranešimą ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo, e, susitinkant šešėliniams pranešėjams. Ir aptar siekiant kuo geresnio rezultato siekiant, kad e, užtikrinant lyčių lygybę būtų numatytas ir atitinkamas finansavimas arba sukūriamas fondas. Labai svarbu įvertinti ir galimas e, pasiekmes, galimą poveikį po to, kai bus e, imamasi mokesčių mokėtųjų lėšų panaudojimo iš tikrųjų kai kurie pasiūlymai yra geri, priimtini ir konstruktyvus, kai kurie kelia tam tikrų abejonių. Kolegė nemato problemų dėl kai kurių pasiūlymų, tačiau kai kuriuose pasiūlymuose yra sakoma, kad e, e, moterų išlaidos yra didesnės negu vyrų. Iš tikrųjų nėra jokių tyrimų, kurie pagrįstų šią teiginį, jokių skaičių nėra, todėl labai abejotina būtų įtraukti jį į šitą pranešimą. Be to, kituose e, pakeitimuose yra pritariama lygioms e, teisėms ir yra siūloma įtraukti lygių teisių nuostatas į visas e, biudžeto eilutes. Tačiau, pavyzdžiui, kai kalbama apie žvejybos e, kvotas arba kai sudaromos e, sutartys su trečiosiomis šalimis, tai situacija yra visiškai skirtinga, būtų galima pateikinėti labai daug tokių pavyzdžių. Yra sakoma, kad formuojant, sudarant biudžetą įvairiose biudžeto aptarimo fazėse turėtų būti vienodai įtrauktos moterys ir vyrai, kad būtų užtikrinama daugiau demokratijos, demokratijos ir kad būtų skatinamas dalyvavimas. Tai nėra lengvas siekinys ir galiausiai mes visi giname moterų teisės, tačiau vis dėlto negalime teikti, kad e, gamtos stichijos e, atvejais e, labiau nukenčia moteris negu vyrai. Tai būtų jau per daug pasakyta. Iš tikrųjų, jeigu tokie teiginiai ir yra pateikinėjami, tai reikėtų juos labiau pagrysti. Pavyzdžiui, žaliųjų frakcijos atstovės pateikė panašaus paužio pakeitimų. Ačiū poniai Zaborskai. Rosinski dabar kalbės. Ačiū, ponios ir ponai ponė pranešėja. Aš pakalbėsiu apie savo pranešimus, kurie atspindės e, mano vertybės tiek parlamente, tiek frakcijoje ir laikysiuosi šių principų. Buvo kalbama apie lyčių e, savokas ir aš atsisakau tam pritarti. Pavyzdžiui, jeigu anglų kalboje gender reiškia, reiškia lytis, prancūziškai tai reiškia visai ką kitą. E, tai nereiškia, kad Mm, žmogus e, gimęs berniuku ar mergaitė turi tokiu ir būti, jisai pats turi apsispręsti, kuo jam būti. Vyrai ir moterys e, turi būti lygus ir e, lytis čia nieko neapsprendžia. Taip pat aš norėčiau pasakyti, jog kalbant apie lygybę tarp vyrų ir moterų, E, leistų toliau finansuoti savižudišką migracijos politiką. E, mūsų teritorijoje to negalima daryti, tačiau tai aišku nereiškia, kad, negali, kad ne, nereikia e, atsižvelgti į migrančių kančias, žinoma, į tai reikia atsižvelgti, tačiau reikia nepamiršti apie kai kurį neigiamą poreikį, poveikį. Čia kaip tik ir bus nukreipti mano pakeitimai, kuriuos teiksiu. Kaip žinote, nuo 2008 metų visos mūsų šalis išgyvena ekonominę krizę, taigi reikia rasti dabar konkrečias priemonės ir jas įgyvendinti. Čia mes dabar kalbame apie lyčių e, lygybę, tačiau kartais naudojamos priemonės gali būti netgi kengsmingos. Tai e, tikrai e, įgyvendinant tas programas reikia daugiau kreipti dėmesio į konkrečias aplinkybės, bet kuo mažiau į ideologiją. Pone Honeybol, aš norėjau tik grįžti prie tos lyties apibriešties. Aš šiame komitete dirbu daug metų ir man atrodo šis klausimas iškyla nuolatos. Jis labiau lingvistinio pobūdžio. Uh, Angliškai tas žodis vartojamas labai aiškiai, nes žmogaus lytis yra aiškiai apibrėžiama kalbiškai. Mes turime dvi savokas - sex ir gender. Ir tai nereiškia visiškai to paties. Aš nemanau, kad ir kitose kalbose nėra to skirtumo. Jis ko gero yra. Ir man atrodo, angliškai kalbančiam kalbantiems kolegoms, tas skirtumas taip pat yra visiškai aiškus. Na, kadangi taip jau buvo, kad pranešimas rengiamas pranešėjo gimtają kalbą, aš manau, kad turite išlaikyti šį pavadinimą, jeigu padės šis pranešimas angliškai ir kitomis kalbomis aiškiai suprasti, apie ką mes kalbame nes priešingų atveju gali tekti tą aspektą tikslinti, o tai būtų niekam nereikalingos diskusijos. Aš manau, kad viso labo tai yra lingvistinis klausimas ir tiek. Ačiū. Pone Honeivol, kolegė Renkė. Ačiū, pone pirmininkė. Na, tiesą sakant, aš nesu šešėlinė pranešėja, bet ponė Zaborska paminėjo tą klausimą, kuris aktualus mano frakcijai. Mes pateikėm pakeitimus ir norėčiau trumpai atsakyti į pareikštas pastabas. Na, iš tikrųjų, lytis tapo tam tikrą kategoriją, kurią būtina analizuoti. E, tačiau tai neša tam tikro nesupratimo, sumaišties. Yra įvairiausių kategorijų ir tai padeda suprasti realybę, kurioje gyvename. Ir svarbu, aišku, kokios savokos pasirenkamos apibriežti vyrams ir moterims. Mūsų pakeitimų tikslas ir yra paaiškinti tai. Ir turime kalbėti apie tai, kad finansavimo paskirsimas, ypač Europos Sąjungos finansavimo paskirsimas turi būti tolygus. Jūs kalbėjote, pažiūrėjau, apie žuvininkystės politiką. Europos Sąjunga teikia lėšas žvėjams, vyrams ir moterims. Ir Be abejo, reikia analizuoti, kaip bendruomenėse tai paveikia vyrus ir moteris gyvenančius iš žuvininkystės, iš žvejybos. Kalbėjome apie žemės drebėjimus, kaip jie veikia vyrus ir moteris. Turime žvelgti realybę. Ir taip jau atsitinka, kad senyvus asmenys ir vaikus dažniausiai prižiūri moteris, jeigu e, uraganas nusiaubė namus, tai moterims tenka dar daugiau rūpešių, nes jos be visų šalia iškilančių darbų dar turi rūpintis ir vaikų bei senyvų asmenų priežiūrą. Be abejo, visi tie dalykai turi būti paminėti. Šiuo klausimu yra parengta visai neblogų studijų ir manau, kad reikėtų daugiau aiškumo šiais klausimais. Na ir norėčiau pasakyti, kad mūsų ta diskusija gal bus labiau ideologinė, bet aš manau, kad jei norime, kad uh, taptų kūnų tai, kas parašyta ne tik sutartyse, bet ir kitose ES teisės aktuose, kad įsivyrautų lygybė tarp vyrų ir moterų. Mes turime kalbėti apie lyties kategoriją ir norėčiau paskatinti pranešėją ir toliau vartoti šį terminą, nes jis yra tas terminas, kuris padeda suprasti, e, kaip viskas vyksta, kokia yra situacija ir kaip turėtume, į kurią pusę tiksliau turėtume keisti realybę. Na ir dar Kai kurie asmenys galbūt nėra paskaitę reikiamus literatūros šiais klausimais, bet jie yra pasirenkę dalintis informaciją e, įvairiais klausimais susijusiais su lytimi. Aš manau, kad mes esame Europos parlamentas, turime gerbti visų nuomonę ir aiškiai apibriežti tai, ką minime savo teisės siūlomose aktuose. Dėkoju. Ačiū, kolegė Arena. Dėkoju. Manau, kad negali būti tokių diskusijų, kurių, kurios atsisakytume aptarti Europos parlamente. E, nėra destruktyvos diskusijos, būtina išklausyti kitus. Asmo, kuris minėjo tai, jis, tas asmo pats laikosi destrukcinės ideologijos, nes kai kai kurios menų teisės Europos europiečių žmogaus teisės keliamos aukščiau dėl virš, virš kitų teisių, tai nėra gerai. Tai greuna sugyvenimą kartu. Moteris yra diskriminuojamos, patiria skurdą visur ES teritorijose. Ar jos būtų pačios ES pilietės, ar iš, ar, ar iš kitur atvykusios, jos turi būti apgintos. Tad aš ir kalbu apie tai, kad europietės moteris ir kitos iš kitur atvykusios moteris turi pirmiausia turėti galimybę naudotis žmogaus teisėmis. Pirmiausia, tos iš kitur atvykusios moteris yra žmonės ir turi teisę į reikiamą apsaugą. Aš manau, kad daug žmonių yra pasiryžę išgirsti šią tiesą, nes juk daugelis nenorėtų, kad tos moteris mirtų, kol mes apginsim kitų moterų teisės. Juk galima daryti ir vieną ar kitą, ginant abiejų teisės. Manau, kad ta destruktyvi ideologija neturi ateities. Būtina plėtoti kitokią, pozityvę ideologiją. Ir manau, kad, kaip, kad ir kaip bebūtų gaila, tų, tą pozityvų požiūrį ginančių mūsų, ko gero, yra mažiau negu ginančių destruktyvųjį. Ačiū. Pirmininkė, na ir dabar diskusiją apibendrinti, poniai Mūdį suteiksime žodį. Prašau. Um, think... Ačiū. Žinoma, norėčiau padėkoti kolegoms už komentarus. Taip pat dėkoju už pakeitimų komentavimą. Dėl lyčių lygybės klausimo ir dėl šitos antraštės vertimo svarbiausia yra turėti omenyje, kokia koks bus pranešimo, kokia bus pažinimo tema. Jeigu mes kalbėsime apie lyčių lygybę, tai lyčių lygybė turėtų suspindėti visame šio pranešimo turinėje. Bet to dėl šitos temos buvo susitarta komitete, todėl aš negalėjau asmeniškai pasirinkti kitos temos arba tos antraštės. Dėkoju už komentarus ir sutinku, kad kai kuriuos e, pasiūlymus e, reikėtų įtraukti į kompromisinius pasiūlymus. Dėl jau turimų fondų ir dėl biudžeto išlaidų. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai kalbame apie pabėgėlių temą, tai tuomet mes matome, kiek lėšų išleidžiama šioms reikmėms. Ir matome, kad yra teikiama parama, ypač moterims, kurios patenka į labai sudėtingą situaciją. Tikrai dėkoju kolegoms už komentarus ir toliau pažadu tęsti šitą darbą, siekiant kuo geresnės kokybės pranešimo ir siekiant, kad komitetai jam pritartų. Dėkojame, poniai Mūdi. Ahora pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la misión. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Tai misija į Graikiją, jos aptarimas, delegacija buvo nuvykusi. Jūs savo dokumentuose rasite ataskaitą apie šitą misiją, ten yra pakomentuota darbo tvarkė, taip pat yra pristatomi šitos misijos rezultatai. Nežinau, ar galite kas nors pakomentuoti, pakalbėti apie šitą išvyką į Graikiją. Tiesiog tai buvo informacinio pobūdžio uh, darbuotojas klausimas, ataskaita yra pateikta, jeigu ne, nenori kalbėti, taip pat kitas galbūt klausimas, ko gero ir paskutinis, tai yra kitoks. Jeigu šiuo klausimu neturite ką pridurti, jeigu nenorite paminėti nieko, iškelti kokios temos, tai tuomet visai paskutinis darbo atvaizdas klausimas, kito posėdžio mm, data sausio 25 dieną, 9 val. Briuselėje. Taigi, Tai buvo pirmasis mūsų antrosios kadencijos posėdis mūsų komitete. Skelbiu jo pabaigą. Dar kartą norėčiau palinkėti kuo sėkmingų metų mums visiems ir norėčiau viltis, kad mums pavyks puikiai bendradarbiauti mūsų kūruojamuose srityse. Mm.